O dabar norėčiau trumpai Jums pranešti, kad ryštą grįžau iš trumpo vizito Rusijoje, tai buvo pirmas per 12 pastarųjų metų parlamento pirmininkas Rusijoje. Aš susitikau su e, prezidentų Medvedevų, taip pat Dūmos ministrų pirmininkų, užsienio reikalų ministrų ir energijos ministrų. Be visą kitą mes aptarinėjome ES ir Rusijos ryšius kaip modernizavimo kelio dalį ir kartu kitus klausimus rūpimus tiek ES, tiek Rusijos operacijai federacijai. Taip pat aptarinėjom žmonių teisų klausimą Rusijoje. Susitikau su pilietinės visuomenės organizacijos atstovais, tarp jų memorialo atstovais, kuris buvo apdovanotas Sakharovo prizu 2009-aisiais. Dabar per pastarąjį laiką labai išsiplėtojo Rusijos ir Baltarusijos e, ginčiai dėl dujų ir aš atkreipiau Rusijos e, prezidento dėmesį į tą klausimą ir pabrėžiau, kaip svarbu laikytis ES ir Rusijos sutarties dėl dujų tiekimo ES e e, reikalavimų. Be to, atkreipiu dėmesį į tai, kad e, Rusijos ir Baltarusijos dujų sustarimuose turėtų būti numatyta nuostata, kuri užtikrintų dujų tiekimą Europos Sąjungai. Tad Šiaip e, dar bus turbūt pateikta e, daugiau informacijos apie šį susitikimą, tačiau turiu pasakyti, kad situacija keičiasi ir tiesiog kas, kas, kas valandą atsiranda naujos informacijos